E, kuriame dalyvauja kultūros ir užimtumo ir socialinių reikalų komitetai. Mes šiandien kalbėsime apie Europas ir apie įgūdžių darbo atvarkę. Tai du, dvi ataskaitos, kurias šiandien aptarsime. Tačiau prieš pradedami e, norėčiau pirmiausia priimti darbo atvarkę. Ar, nu, ar yra pakeitimų? Ne, tada priimsime darbo atvarkę tokia, kokia yra. Pirmininko pranešimai. Šį rytą pranešimą verčia į prancūzų, vokiečių, italų, olandų, anglų, danų, graikų, ispanų, portugalų, švedų, čekų, estų, vengrų, lietuvių, lenkų, slovakų, slovenų, bulgarų ir rumunų kalbas. Taip pat norėčiau informuoti, kad šį susitikimą transliuoja internetu. Man didelė garbė taip pat priimti studentus šiame susitikime. Jie atvykę iš Pontie universiteto, juos pakvietė e, ponė Morin Chartier. Jie taip pat dalyvaus mūsų susitikime. Tai jaunuoliai, kurie pasirengia e, įžengti į darbo rinką. Ir manau, kad tema, kurią mes šiandien aptarsime, jiems bus itin aktuali. Tikiuosi, kad jums šios diskusijos bus įdomios ir tikiuosi, kad sužinosite kažką naujo. Ir vėliau grįžę į Prancūziją galėsite pasidalinti uh, žiniomis su savo kolegomis. Sveiki atvykę susitikimą į komitetą ir linkiu gero e, susitikimo. Prieš perėdami prie pranešimų taip pat norėčiau e, paminėti keletą procedūrinių pastabų. Dėl įgūdžių darbo atvarkės mes gavome prašymą pratesti e, E, galutinę datą, kiek kada galima pasiūlyti pakeitimus. Peržiūrėję prašymus, mes nusprendėme, kad balandžio 6 dienos 12 valanda yra visiškai jau galutinė data. Balandžio 6-12 valanda. Kalbant apie Europas ataskaitą, paliksime viską taip, kaip yra. Galutinė data pateikti pakeitimus yra e, kovo 30, 12 valanda. Ir pakeitimus svarstysime balandžio 25 dieną, o pirmosios ataskaitos atveju pakeitimus svarstysime balandžio 6. Dėl procedūrinių priežasčių negalime pakeisti galutinės datos Europas ataskaitos atžvilgių, tačiau kalbant apie įgūdžių darbo atvarkę, mes galėjome atlikti prašomus pakeitimus. Ir dabar e, duodame pranešėjai Taigi dabar Pranešėjams suteiksime žodį. Taigi dabar ponas Tomas Mann iš užimtumo komiteto ir vėliau ponas Malinovas iš kultūros reikalų komiteto. Ačiū. Džiugu, kad šie du komitetai dirba kartu ir kartu siekia bendro tikslo. Mes bendradarbiaujame ir tikiuosi, ir, ir matome dabar rezultatą mūsų bendradarbiavimo. Yra 32 pakeitimai. Labai svarbu, kad komitetai bendradarbiautų. Ir tikiuosi, kad galėsime priimti bendrą politinę poziciją. Mes siekiame susitarimą. E, vertėjas sako, kad tai yra įjungtas dar vienas mikrofonas, gal galėtume jį išjungti. Ačiū. Europas yra svarbus įrankis, kurį reikėtų atnaujinti ir modernizuoti. Ieškantieji darbo ir e, visi kiti turėtų galėti naudotis šiuo įrankiu, taip pat ir mažos įmonės, tai yra svarbus įrankis ir naudingas įrankis. 14 valstybių narių turi e, tam tikros kritikos komisijos atlikto darbo atžvilgių. Galbūt nutiko tai, kad komisija kiek kiek per, galbūt e, ėmėsi veiksmų dar iš per anksti. Galbūt mes siekiame apsaugoti įvairovę. Ir nenorėtume, kad būtų nustatyta per daug sąlygų. Tai turėtų būti kažkas labai paprasto, tai ką mes galėtume įgyvendinti ir iš ko galėtų pasipelnyti visi. Turėtume imtis žingsnis po žingsnio priemonių, uh, Ir, o netikėtis, kad viskas tiesiog veiks savaime. Europas centrai veikia nuo 2004 metų ir yra labai daug į kompetencijų valstybėse narėse ir mes turėtume tuo remtis. Mums kelia rūpesti ESCO gebėjimų, kompetencijų ir profesijų vertinimas. Tai yra gana naujas dalykas, projektas, kuris dar nebuvo išbandytas ir pilnai gyvendintas valstybėse narėse. Mes nenorime taip eiti tuo keliu Europos atžvilgiu. Valstybių narių ekspertų grupės dirba sėkmingai jos turi gerų ryšių ir jokių būdų jos netrukdo pasiekti projekto, e, pro, progreso. Taigi, čia vyksta mokymosi procesas ir visos grupės bendradarbiauja tarpusavyje. Komisijai būtų naudinga pabendrauti su valstybėmis narėmis ir gauti gerosios praktikos pavyzdžių. Taigi tai turėtų veikti ir būti veiksmingas šis įrankis. Pirmininkė, kai jūs minėjote datas, aš purčiau galvą ir taip yra todėl, kad vakar vakare bendraudami darybose su taryba išgirdau, kad taryba e, balandžio 6 dieną taip pat dirbs šioje srityje. Taigi mes negalime aptarti pakeitimų, nežinodami, kas buvo nuspręsta taryboje tą pačią dieną. Galbūt tai turėtų aptarti koordinatoriai. Galbūt mums reikėtų sustikimo nukelti balandžio 10 dienai. Jeigu gausime naujienų, uh, E, balandžio 6 mes dirbsime iki išnaktų, jeigu reikia, ir vėliau galėsime atsižvelgti į tarybos sprendimus ir suorganizuoti susitikimą balandžio 10. Taip būtų logiška toks e, dėrybų e, valdymas. Labai laukiu kolegų nuomonės. Dabar Malinov, kultūros komiteto atstovas. Well, Mar Kągi, ponas man teisus, mes dirbame kartu ir nelabai daug ką turiu pridėti. Jeigu kyla kažkokie konfliktai ar nesusipratimai, juos iš karto reikės spręsti. Kolegoms pasakysiu, dalyvausiams procese, kokia yra problemos esmė. Mes turime Europas sistemą, tai yra dokumentų rinkinys. Komisija E, norėjo, kad e, būtų pereita nuo dokumentų prie paslaugų sistemos, taigi būtų esminis pokytis, bet tuo pat metu yra sutarima, kad e, senoji sistema tinkamai veikia, taigi toks yra paradoksas. Kaip pakeisti sėkmingą projektą į dar geresnį, nepadarant tokių pokyčių, kurie galbūt pakenktų procesui. Tai tame problema. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo, patarėjams, mūsų asistentams, nes iš mano kuklios patirties parengti šį pranešimą buvo sudėtingiau nei bet kurį kitą, su kuriuo esu dirbęs, todėl kad e, pamatėme ar susidūrėme su valstybių narių pasipriešinimo žymiai didesniu nei, pavyzdžiui, geltonosios kortelės E, atveju, bet e, taip pat buvo ir tam tikro sutarimo tarp valstybių narių. Jos išsakė, ko joms reikia ir buvo pasakyta, kad peržiūra reikalinga. Ir valstybės narės e, tiesiai pasakė, ko baiminasi ir kas jų nuomonė yra per daug rizikinga. Tas ir yra išdėstyta. Privalomas ESCO e, klasifikatoriaus naudojimas. Valstybės narės pasakė, kad tai yra gera priemonė, bet dar ne iki galo parengta ir turėtų galbūt būti parengta ateityje, jeigu, aišku, pasiteisins. Ir mm, jos pasakė, kad valdymo klausimas yra esminis kad komisijos pasiūlymas sukeltų didelę riziką, taip pat finansinę naštą ir panašiai. Taigi mūsų darbinis pavadinimas pranešimo Europas peržiūra ir mes iš tikrųjų nagrinėjome gana išsamei Ir manau, kad šiuo metu yra pagrindas siekti kompromisu. Be abejo, tie, kas norėjo platesnio užmojo, ambicingesnio dokumento, yra šiek tiek nepatenkinti, bet jie mato mūsų pastangas. Mes tikrai stengiamės įtraukti pagrindinius dalykus, o valstybės narės, jų pastabos, jas taip pat atsižvelgta. Mūsų pranešimo projekte taip pat yra aiškiai nurodoma ateities perspektyva. Po kelių metų, jeigu tai, kas siūloma, pasiteisins, mes galėsime pereiti į kitą lygį ir jeigu ESCO klasifikatorius pasiteisins, taip pat ir kitos galimybės, mes turėtume jomis pasinaudoti. Nebent, aišku, technologiniai pokyčiai neprivers mūsų dar anksčiau imtis e, tų naujų priemonių. Taigi džiaugiuosi, kad mes esame pasirengę kompromisui po sudėtingo pranešimo rengimo proceso. Mm, ir Europas peržiūra, manau, yra sėkmingas procesas, nagrinėjant e, originalią platformą. Iš pat pradžių noriu pasakyti, kad e, ypač studentams čia dalyvaujantiems, kad tai yra būdingas procesas susijęs su ambicingo, net rizikingo komisijos um, pasiūlymo pristatymo, mm, taip pat valstybių narių nuomonių ir nuogastavimų pristatymų ir mm, dirbome siekdami kompromiso, vengdami tiesioginių konfliktų ir rizikos. Ir nepamirškime, kad nacionaliniai e, kvalifikacijų centrai išsako savo nuomonę, o tie centrai atstovaujami ekspertų labai daugelio žmonių. Ir dar nepamirškime, kad dirbame švietimo sferoje ir nacionalinė e, specifika, nacionalinės tradicijos čia yra labai svarbios. Taigi yra sunku ir kartais beprasmiška stengtis vienodinti viską ES lygmeniu. Ačiū. Ačiū abiems pranešėjams. Procedūrinis klausimas gali būti paliktas vėlesniam laikui. O dabar galime iš karto perėti prie e, diskusijos. Ir Marita Uskok, šešėlinė pranešėja pirmiausia. Ačiū, norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjams. Man akivaizdu, kad jūs tikrai atsižvelgėte į daugelį išsakytų pastabų. Ir panašu, kad mūsų pozicijos tikrai sutampa. Nutraukti formalius ryšius su ESCO iniciatyva yra tikrai svarbu. Tai yra iniciatyva, kuri yra kol kas pradinėje stadijoje, nežinome, kaip ji veiks e, praktiškai. Mano nuomonė, Europas turi likti savarankiška pasirinktina priemonė, mes turime galvoti apie tai, kokie jie yra dabar. Ir nesiekti paversti Europas kažko visiškai kitu. Ar kopijuoti tai, kas dabar egzistuoja. Komisija nori naudoti metaduomenis, naudotis koordinacijos centrais, tam, kad būtų keičiamas informacija mm, apie mm, įgūdžių mainus. Ir tai ne vien techninis klausimas, bet jis turi ir politinę reikšmę ir yra pakeitimų šią linkmę. Yra ir tam tikrų problemų su Europas, būtent jo sunku naudotis kai kuriais atvejais ir jis nepasiekė pagrindinių naudotojų. Tai tokie yra klausimai, į kuriuos mes turėtume labiau įsigilinti. Mes turėsime taip pat galvoti apie formuluotės tekste, kur kalbama apie socialinius partnerius, taip pat suinteresuotėsis šalis. Mums tai yra labai svarbus klausimai. Socialiniai partneriai, suinteresuotasis šalis, ekspertai, jų nuomonė turi būti tinkamai atsižvelgta. Tai tiek. Manau, kad tai yra geras pasiūlymas E, reikia tik kai kurių nedidelių pakeitimų. Ačiū. Kultūros komitetas Monika Smolkova. Ačiū. Per praeitą posėdį aš baigiau savo pasisakymą, išsakydama nuomonę, kad reikia išsamiau išanalizuoti dabartinę padėtį ir atsižvelgti į valstybių narių um, nuomonę, kad reikia tinkamų teisės aktų, kurie mm, atspindi informacinių technologijų naudojimą ir uh, kurie atsižvelgia į studentų uh, poreikius. Ir aš manau, kad um, kol kas uh, tinkamos šios ryties analizės nebuvo ir ji yra vis dėlto labai svarbi. Taigi komisijos pasiūlymas e, šiuo požiūriu yra pernelyg ambicingas, mano nuomonė. Europas priemonės turi būti atnaujintos, modernizuotos, e, todėl kad informacinės technologijos labai sparčiai vystosi, taip pat e, keičiasi darbo rinka. Žiūrinti tai, kaip valstybėse narėse veikia Europas, supratau, kad niekas ten nežino apie Europas. Reikia labiau informuoti apie šią priemonę mokyklose, universitetuose, profesinio konsultavimo centruose ir taip toliau. Mano komitetas, kolegos iš mano politinės frakcijos pateikė keletą pakeitimų, kuriuos galima suskirstyti į kelias kategorijas. Pirmiausia, Komisijos pasiūlyme mm, aiškiai nenurodoma, kam skirtas Europas ir kas yra naudotojai. Antra, mes turime naudoti terminus socialiniai partneriai ir jaunimo organizacijos, o ne naudoti bendrą terminą suinteresuotosios šalis. Trečia, Europos kvalifikacijų sistema. Toks terminas turi būti naudojamas. E, Ir apie ją turi būti kalbama, o ne apie ESCO, Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorių. Tai dar nėra brandus projektas ir pažanga. Mm, ESCO yra per lėta. Mes taip pat turėtume pabrėžti neformalaus švietimo vaidmenį. Greta kitų iniciatyvų, kurias mm, diegia komisija, mm, pavyzdžiui, solidarumo e, pajėgos. Dar viena priežastis, kodėl nenorime ESCO, nes e, jis nesuteikia pakankamai lankstumo. Dar vienas svarbus klausimas - kompetencijų ir įgūdžių pripažinimas, bet tai yra valstybių narių kompetencijos rytis. Mes taip pat turime aiškiai apibriežti įgūdžius, gebėjimus ir kvalifikacijas. Reikia apibrieščių, nes e, iki šiol ES nėra iškumo kai dėl šių terminų reikšmės Europos um, gebėjimų sistema iš tikrųjų e, turėtų turėti aiškės apibrieštis. Ir galiausiai turiu pasakyti, kad komisijos dokumentas yra įdomus. Uh, E, juo siekiama atnaujinti Europas, kuris buvo sukurtas 2004-aisiais. Aš tikiuosi, kad mūsų pakeitimai padės padaryti šią sistemą įdomesnę, patrauklesnę ir tai bus tikrai naudotina priemonė gebėjimų ir kvalifikacijų srityje. Jau baigiu. Dinamiška ir patraukli priemonė vis dėlto nereiškia, kad mes kažkaip užtvindinsime nacionalinės institucijas e, biurokratiniais reikalavimais. Tai turi būti informacinė, informacinėmis technologijomis pagrista sistema ir visi principai taikomi turėtų būti paprasti ir aiškus. Mes teiksime šios pakeitimus. Dėkoju. Deja, laiko turime nedaug, todėl Jeigu galbūt ir per ilgai man tenka jūs nutraukti, toliau suteiksiu žodį ponė Jana Žitnanska iš EKR. Dėkoju, aš taip pat pasisakysiu kolego, kolegos iš kult komiteto Andy Ruber vardu. Mėly kolegos, mangus pranešėjau. EKR norėtų pasisakyti apie šį pranešimo projektą. Aš džiaugiuosi, kad mūsų, į mūsų abejonės buvo atsižvelgta ir mes buvome pateikę e, pakeitimų, mes pateiksime pakeitimų dėl šio dokumento. E, Norima atsižvelgti į išlaikyti Europaso E, savanorišką požiūrį ir mes taip pat džiaugiamės tuo, kad per pakeitimus taip pat e, savanoriška taps ir Europos kvalifikacijų sistema, per kurią bus teikiama informacija. Ir džiaugiamės taip pat, kad bus išbrauktas šeštas straipsnis dėl Europos įgūdžių gebėjimų kvalifikacijos profesijų e, klasifikatorių, nes jų negalime naudoti E, kai valstybės narės jau sukūrė šią sistemą. Taip pat, kalbant apie kainų veiksmingumą, efektyvumą, mes pritarėme pasiektam požiūriui. Mes džiaugiamės kryptimi, kuria dokumente einama ir dėl to mes pateiksime nedaug pakeitimų. Taip pat, kaip jau sakiau pirmų diskusijų metu, aš džiaugiuosi, kad Europasas bus atnaujintas, jis tikrai turi būti pagerintas, turi būti labiau atsižvelgiama į pokyčius e, naudos gavėjams, bet reikia atsižvelgti ir į pažangą. Aš nesikartosiu to, ką jau sakiau kolegos iš kult komiteto, iš kultūros komiteto vardu dėl subsidarumo principo ir dėl per dėlės administracinės naštos ir naštos biudžetui. Bet norėčiau pasakyti, kad šios platformos prieinamumas yra tikrai labai svarbus tiems asmenims, kurie e, susiduria su socialiniais e, sunkumais arba negale ir jiems sunkiau patekti į darbo rinką. Taigi, pateiksiu pakeitimų šią temą. Dėkoju. Dėkoju. Užimtumo komiteto E, narė, Aldė frakcijos e, narė, ponė Dlabajova. Dėkoju. Aš e, susipažinau su šio dokumentu ir norėčiau padėkoti pranešėjui už šį dokumentą pranešėjams už šį dokumentą. Aš norėčiau pabrėžti, kad reikėtų sustelkti į kainų efektyvumą, reikėtų siekti pusiausvėros admin, tarp administracinės ir finansinės naštos valstybėms narėms, kalbant apie išlaidas ir naudą. Ir reikėtų vengti papildomos administracinės naštos. Europasas turėtų būti savanoriškai naudojama priemonė, kurią galėtų naudotis darbų ieškantys asmenys ir darbdaviai. Mes turėtume atsižvelgti į poreikius tų, kurie nori naudotis ir turėtų naudotis tokią platformą. Ši iniciatyva yra puikia ir jie naudodamiesi jaunuoliai galės ieškoti darbo, dar ir todėl, kad jie ne visada žino, kaip reikia kurti gyvenimo prašymą ir kaip jų povei, kaip jų e, gebėjimai yra vertinami. Aš taip pat manau, kad ESCO klasifikatoriai neturėtų būti privaloma priemonė dar ir todėl, kad kūrimo fazėje etapas nepasibaigė komisijoje. Taip pat reikėtų veiksmingos valdysenos ES lygių tam, kad būtų tinkamai kuriama Europas sistema kartu su valstybėmis narėmis ir tam, kad būtų atsižvelgiama į galutinių vartotojų poreikius. Vis dėlto reikėtų tinkamai veikiamų eksperto, ekspertų grupių tam, kad būtų galima tinkamai naudotis esamomis priemonėmis. Ir reikėtų pagalvoti apie galimus pokyčius ir ar tikrai jų reikia. Taip pat dėl profesinio rengimo, aš manau, kad reikėtų pasitekti lankstesnės formuluotės tam, kad būtų galima atsižvelgti į kvalifikacijų sertifikavimą, kuris yra taikomas valstybėse narėse. Aš pateiksiu pasiūlymus dėl pakeitimų, bet manau, kad, nors tai sakau ir retai, šis dokumento projektas jau yra beveik tobulas. Dėkoju. Toliau ponas Nikolas Huntis iš GUE ir kultūros komiteto. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. E, Sėkiau darbą su didžiuliu susidomėjimu ir išklausiau komentarus apie kilusias procedūrinės problemas. Na, e, kalbant apie Europasą ir platformą, ši priemonė turėtų padėti jaunuoliams rasti darbą. Darbas turėtų būti orus ir paremtas e, jų teisėmis e, ir jų kompetenciją. Žiūrint iš techninės perspektyvos, ši priemonė atrodo neutralaus pobūdžio, vis dėlto tokių priemonių iš tiesų nėra. Ir dažnai priemonės naudojamos politiniams interesams tenkinti. Aš manau, kad tai pasakytina ir apie Europasą, ir apie jo platformą, apie kurią šiandieną diskutuojame. Taigi, Mūsų frakcija mano, kad ši platforma tenkina neoliberales politikų pažiūras, atitinka jų interesus. Grįšiu prie šios temos, kai kalbėsime apie kitą temą. Kalbant apie neformalųjį mokymąsi, Norėčiau pasakyti, kad e, platforma, e, kuri turėtų būti sukurta, turėtų būti, bus paremta įvairiomis žiniomis, kurias bus galima naudoti e, rinkoje pagal poreikius. Ir manau, kad galėtų nukentėti darbo sąlygos ir atlyginimas, jeigu bus vertinama mm, visų pirma atitikimas, tinkamumas. Būtina atsižvelgti į rinkos poreikius, į įmonių e, poreikius, taigi komisijos e, siūlomas Europaso atnaujinimas iš tiesų nėra tinkamas, nes išeinama iš tų rėmų, kurie buvo e, apibriežti pačioje pradžioje. Dėkuoju žalių frakcijos vardu Žen Lambert. Ir arba Jill Evans iš žaliųjų frakcijos. Dėkoju. Norėčiau padėkoti e, pranešėjams už e, įdėtą darbą. Komisijos pasiūlymas yra tikrai ambicingas. Jis e, parodo, kad Europasas tikrai susilaukė sėkmės. Tikrai ši priemonė galėtų būti dar modernesnė, geriau prieinama. Dar ir todėl, kad darbo rinkoje ir švietimo sektoriuje yra pokyčių. Taigi mes turėtume padėti e, pokyčiams, prisidėti prie pokyčių, atsižvelgiant į įgūdžius, į savanorišką požiūrį. Taip pat e, jaunimo organizacijos jau dabar naudoja tam tikras priemonės įgūdžiams vertinti. Aš manau, kad reikėtų sekti jų pavyzdžių. Taigi, manau, reikia atžvelgti į suinteresuotojų subjektų nuomonę. Galėtume pagalvoti apie tai, kaip priemonę reikėtų dar labiau patobulinti. Bet aš pritariu kolegoms dėl ESCO. Tikrai galbūt per anksti naudoti šią priemonę, šį klasifikatorių. Reikėtų dar labiau jį patobulinti Ir turėčiau taip pat komentarą dėl kalbų. Pasiūlyme yra rašoma, kad svetainė bus parengta oficialiomis ES kalbomis. Manau, kad mes turėtumėte pripažinti ir neoficialias ES kalbas, taigi reikėtų panaudoti kuo daugiau kalbų tam, kad būtų padidintas prieinamumas galimybė naudotis platforma. Aš manau, kad pasiūlymas yra geras, jį galima dar labiau tobulinti ir e, matau, kad komitetas tikrai jam jau pritarė. Ir pateiktus šiek tiek pakeitimų, kelis pakeitimus dėl to, kad e, tam, kad tas tekstas būtų patobulintas. Dėkuoju. EFDD frakcijos atstovų rodos posėdėje nėra. Toliau ponė Bildė iš EFD. Aš e, žiūriu į darbą, kurį įdėjo šie pranešėjai ir matau, kad ambicijų yra E, siekiama per mažai. Jūs sakote, kad Europasas neturėtų tapti vieno, le, vieno langelio portalo. Aš džiaugiuosi dėl to, dėl ESCO. Aš pritariu pranešėjų atsarg, atsargiam požiūriui. Mes manome, kad profesionalai. E, savarankiškai darbantis žmonės neturėtų prisidėti prie kažkokio prie kažkokių bendrų įgūdžių, reikia atsižvelgti ir į kultūrinį skirtumą. Aš džiaugiuosi tuo, kad yra pabrėžiama, kad Europasas turėtų būti savanoriška priemonė. Komisija nori, kad ši priemonė taptų privaloma ir kad būtų laikomasi proporcingumo ir subsidarumo principo. Nors šios pastangos yra ir sveikintinos, vis dėlto mūsų frakcija negali pritarti, pavyzdžiui, tam, kad potencialios kandidatės šalis e, turėtų prisidėti e, prie šios platformos. Taigi mūsų frakcija pateiks pakeitimų, pasiūlymų dėl pakeitimų tam, kad tekstas dar labiau patobulėtų. Dėkuoju. Toliau. Pone Šodrova iš kultūros komiteto. Dėkoju, kolegos. Pranešimo projektas yra tikrai geras. Europos judumo priemonė yra labai gera. Gera reklama Europai. Bet manau, kad reikėtų e, dar labiau patobulinti esamas priemonės. E, manau, kad turėtume pritarti pranešėjui, kai jis sako, kad teigia, kad mes turėtume sureaguoti į tarybos darbą. Manau, kad reikėtų nukelti datą, iki kada galima pateikti pakeitimus, todėl kad jeigu veiksime per greitai, Nežinau, ar tikrai tinkamai pateiksime pakeitimus. Sunku pateikti pakeitimus dėl neegzistuojančių dalykų. Taigi aš pritariu ponui man, kuris paprašė nukelti datą. Vielen herzlichen Dank. Zu den prozeduralen Fragen mache ich gleich äh, ab. Ačiū. Aš pateiksiu pasiūlymą dėl procedūrinių problemų e, vėliau. Dabar kitas pranešė. Norėčiau apie Europas paminėti, kad aš, kai atėjau į politiką, dirbau su jaunais žmonėmis ir jie neturėjo prieigos prie daugelio dalykų, e, kurie buvo samaime suprantami labiau privilegijuotiems asmenims. Aš e, dirbau neformalaus švietimo srityje ir jie, jiems šis įrankis yra labai naudingas ir aš vis dar skatinu jaunuolius naudotis Europas. Taigi iš praktinės asmeninės patirties, dirbdama su jaunimu, su neformaliuoju švietimu, manau, kad Europas yra labai naudingas įrankis, reikėtų tiesiog siekti, kad kuo daugiau žmonių juo naudotųsi. Ačiū. Dabar ponė Perezin iš komisijos ir labai įdomu išgirsti komisijos nuomonę. Ačiū pirmininkė. Komisija sveikina pranešimą, dėkoja pranešėjams už jų darbą. Mes džiaugiamės, kad parlamentas remia atnaujinimą ir Europaso modernizavimą. Tai tokie yra ir komisijos tikslai. Mes pasižymėjome pakeitimus, į juos atsižvelgiame ir taip pat atsižvelgsime į komentarus, kuriuos išgirdome šiandien, ypač susijusius su ESCO gebėjimų kompetencijų ir profesijų klasifikacija, taip pat valstybių narių išreikštais e, komentarais. Taigi, pirmininkaujantis šalis e, toliau dirba su pranešimo tekstu. Norėčiau paminėti, kad niekada neturėjome tikslo Europas padaryti privalomų įrankių. Tokio tikslo komisija niekada neturėjo. Ir taip pat nėra siekiama suvienodinti, suderinti visko ES lygiu. Mes gerbiame įvairovę. Mes siūlome kad tai būtų priemonė, kuri būtų pritaikyta prie technologinės plėtros, prie šiuolaikinių realijų ir kad šis įrankis būtų naudingas galutiniam vartotojui. Todėl tikimės, kad galutinis tekstas bus aiškus, paprastas ir kad priemonės bus skirtos tiksliniams galutinių vartotojų grupėms ir jie galės pasinaudoti mokymosi galimybėmis ir darbo paieškos galimybėmis. Taigi galų gale komisija niekada nesiekia didinti administracinės, administracinės ar finansinės naštos valstybėms narėms. Ačiū. Ačiū pranešėjai. Taip pat dėkojame kolegoms iš abiejų komitetų šiuos labai įdomius ir naudingus, naudingas diskusijas. Norėčiau paprašyti abiejų pranešėjų, paklausti, ar jie nori pasisakyti. Taip pat pasiūlysiu, pateiksiu pasiūlymą, kurį galėsite reaguoti. Mes čia pasitarėme Tarybos pasiūlymas bus pateiktas balandžio 6 dieną ir mums e, vėliau reikia mm, surenkti dėrybas. Taigi ne, nereikia per greitai e, surenkti susitikimo. Jeigu nuspręstume, kad galutinė data yra balandžio 10, galutinis balsavimas bus 21-22 dieną. Balandžio. Ne. O galbūt tai gegužė. Bet kokiu atveju galutinė data bus birželis. Atsiprašau, tikriausiai mano dokumentai nėra tikslus, taigi balsavimas bus birželio mėnesį. Pakeitimai iki balandžio 10 gali būti pateikiami tada svarstysime pakeitimus ir vėliau pranešėjai galės um, priimti kompromisą tam, kad būtų rastas tinkamas ir geriausias sprendimas Europas atžvilgiu. Ponas man. Ačiū už puikias naujienas. Balandžio 10 yra puikiai data, gera mintis nukelti susitikimą. Manau, kad šis sprendimas yra labai teisingas. ESCO yra dar tik tai parengiamojoje fazėje ir visi turbūt sutinka, kad kol kas dar mes apie jį negalime diskutuoti. Mm. Europos kvalifikacijų e, portalas yra puikia idėja. Mes turi, visi turime skirtingas nuomonės ir nėra paprasta išversti visą tai į skirtingas kalbas, tačiau galbūt tai būtų tikrai naudingas žingsnis. Mes e, turėjome konstruktyvių diskusijų šiuo klausimu. Mes norime atnaujinti Europas ir norėtume užtikrinti, kad Europas yra naudingas įrankis ir tai taip pat taptų puikiu pavyzdžiu, kuris įrodo, kad Europa gali bendradarbiauti ir iš to gali gauti gaudos, naudos valstybės narės. Tikiuosi, kad Birželio 21-22 dieną mes jau turėsime galutinį rezultatą, kuriuo e, didžiuosimės ir balsuosime už jį. Dabar pon, Mal, ponas Malinov. Ačiū. Norėčiau tik pridurti keletą komentarų. Man patinka komisijos pasiūlymas. Aš manau, kad esame teisingame kelyje, manau, kad reikėtų dar ambicingesnio pasiūlymo. Žinoma, tai turėtų būti kiek rizikinga, galbūt mes turime žiūrėti į ateitį, mes turime pasiekti kompromisą. Manau, kad anksčiau ir vėliau mes susilauksime tam tikrų radikalių pasiūlymų ir jie bus įgyvendinti. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti uh, visus dirbusius e, rengiant šį pranešimą. Yra visi sutarė, kad Europas reikia reformuoti, keisti. Tačiau e, vis e, kompetencijos ir įgūdžiai, kurie yra ir neformalaus mokymo kontekste, taip pat yra labai svarbi sritis. kai buvo paminėta, kad šis pranešimas beveik tobulas, manau, kad tai gal kiek per stiprų sakyti. Tačiau jeigu mes priimsime valstybių narių pasiūlymus, pakeitimų pasiūlymus, mes padarysime klaidą. Mes turime eiti tai tą pačią linkmę, tačiau komisija turėtų atsižvelgti į tai, kad netgi formuluotės uh, išgazdino daugelį institucijų valstybėse narėse. Taigi tai parodo sritį, kurioje mums reikėtų daugiau dirbti ateityje. Manau, kad jeigu projektas yra per daug ambicingas arba per daug rizikingas, mes turėsime daugiau laiko apmąstymams ir manau, kad susitiksime ateityje arba kolegos ateityje dirbs šioje srityje ir ESCO bus dalis, Europas dalis. Daugelį šalių ši sistema buvo pripažinta kaip sėkminga, keletas pavyzdžių būtų Ispanija ar Bulgarija. Šiuose šalyse beveik iš įvairių kriterijų atžvilgių tai yra sėkmingas įrankis tiek jauniems žmonėms, tiek darbuotojams. Per pastarosius penkerius metus nemačiau nei vieno gyvenimo aprašymo, kuris nebūtų parašytas Europas pavyzdžių. Taigi tiek. Ačiū. Ačiū. Linkiu sėkmės jūsų darbe ateityje ir tikiuosi, kad uh, Europas turi ateitį, linkiu ger, sėkmingų diskusijų pranešėjams ir taip pat labai laukiu sėkmingų rezultatų, kurie m, mm, patiks visiems. Ir manau, kad Europ... tikiuosi, kad Europas turi šviesą ateitį. Mes sutarėme, dar kartą paminėsiu, pratesime galutinę datą ir dabar ji yra balandžio 10, 3 valanda po pietų pakeitimams. Ir balsavimas bus virželio 21-22 dieną. Puiku, ačiū. Ir dabar antra tema šio ryto sesijos. Tai yra naujų įgūdžių darbo tvarkė Europai. Dabar Labajova ir ponas Nekovas, tai yra du pranešėjai. Galbūt pirmiausia, ponė Dlabajova iš užimtumo komiteto. Ačiū. Manau, kad tai vienas svarbiausių darbo atvarkės klausimų. Tai yra bendras klausimas, kurį aptarė mūsų komitetai. Neturime daug laiko, todėl turėtume pateikti gerus tinkamus pasiūlymus, kurie kurie vėliau bus įgyvendinti. Taigi pradėsime nuo pranešėjų. Pane Dlabajova iš užimtumo komiteto, jūs turite žodį. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti už tai, kad leidote man būti pranešėja ir parengti šį labai svarbų pranešimą. Kalbėdami apie ateitį ir ateities įgūdžius, apie naują kartą, man e, didelis malonumas dirbti su jaunais kolegomis ir kurti ateitį. Labai svarbu, kad abu komitetai bendradarbiauja, artimai bendradarbiauja ir siūlyčiau tokio formato susitikimus renkti dažniau. Ir ne tik temomis, kurias aptarėme šiandien. Jūs puikiai suprantate, kad užimtumas negalimas be švietimo ir atvirkščiai. Manau, kad mūsų bendradarbiavimas su e, ko, kolega pranešėjų taip pat buvo labai uh, sėkmingas, tačiau žinoma pranešimas dar nėra užbaigtas. Mes taip pat norime gerinti toliau pranešimą ir man čia reikia ir jūsų pagalbos. Aš kaip užimtumo komiteto pranešėja norėčiau daugiausia dėmesio skirti trims e, dalykams. Visų pirma, įgūdžių įgyjimas darbui. Taigi mes norime užtikrinti, kad įgūdžiai, kuriuos įgyja e, žmonės, e, būt, atitiktų rinkos poreikius. Manau, kad mokymasis visą gyvenimą yra labai svarbus ir jisai padeda įgyti įgūdžius, kurių iš tikrųjų reikia darbo rinkai. Ir tai taip pat labai, labai svarbus yra pirmasis e, kontaktas, susitikimas su būsimais darbdaviais. E, Valstybės narės mano, kad e, verslumo, finansų, e, lyderystės programos turėtų būti švietimo dalis. Taip pat labai svarbu ir profesiniai mokymai, kurie e, sutvirtintų mm, įgūdžius šioje srityje. Kitas svarbus aspektas yra švietimas ir užimtumas. Šioje, šiame pranešime norėčiau pabrėžti, kad socialiniai partneriai švietimo ir e, profesinio mokymo tiekėjai turėtų padėti e, jaunimui ir asmenims įgyti įgūdžius, kurie atitinka ateities rinkos poreikius. E, asmenys turi įgyti įgūdžių, kurie bus reikalingi ir ateityje. Todėl pranešime siūlau komisijai sukurti e, visai Europai e, naudojama mm, sistema, kuris sugebėtų įvertinti įgūdžių poreikį ir taip pat numatyti, koks bus tas įgūdžių poreikis ateityje. Kitas aspektas iš gerosios valstybių narių praktikos matome, kad kuriant švietimo sistemą. Labai švietimo sistema ir jos reformos yra labai svarbios, tai padeda mažinti nedarbą, ypač tarp jaunimo. Todėl mes dažnai kalbame apie gerąją praktiką, tačiau ne visada sugebame ją pritaikyti kitose valstybėse narėse, todėl turėtume mokytis iš gerųjų pavyzdžių, sekti jais ir juos pritaikyti tiek švietimo, tiek profesinio mokymo srityje. Taigi švietimas turėtų būti labiau pritaikytas ir darbo rinkai. Taip pat komisijos įgūdžių darbo tvarkė yra svarbi ir norėčiau, kad komisija taip pat atsižvelgtų ir į parlamento rekomendacijas. Labai noriu dirbti su jumis visais, rengiant šį pranešimą. Jis labai svarbus, mes galvome apie ateities kartas ir taip pat e, norime prisidėti prie jų gerovės. Ačiū ir esu pasirengusi aptarti šią temą toliau. Thank you. Then I'll give the floor to Mr. Nekov. Dabar e, Nekovas. Ačiū. Keletas žodžių. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Martinai Dlabajovai. Man labai malonu dirbti ir su jumis ir tikiuosi, kad ateityje bendradarbiausime toliau. Mūsų darbas buvo puikiai suorganizuotas ir manau, kad mūsų pranešimas yra tikrai aukštos kokybės. Mes ilgai laukiame šios naujos įgūdžių darbo atvarkės. Joje teisingai pažymėta, kad mes turime dirbti naujų įgūdžių srityje, kadangi mūsų darbo rinka, darbo aplinka keičiasi. Komisijos e, pranešimas yra labai ambicingas, tačiau daugiausia dėmesio skiriama dabartinėms rinkos poreikiams. Mes manome, kad mūsų švietimo sistemos turėtų būti tokios, kad švietimo sistema padėtų plėtoti naujus įgūdžius jaunimo srityje, turėtume mokyti jaunimą kritiškai mąstyti ir priimti kritinius sprendimus. Todėl manau, kad komisija bando įspręsti daugybę problemų. Siūlomos naujos strategijos susijusios su nekvalifikuotu darbu. Norėčiau informuoti, kad 2025 metais 20 procentų tų naujų darbo vietų ES, jiems reikės e, kvalifikuoto, kvali, aukštos kvalifikacijos 40 procentų darbo vietų, reikės vidutinių įgūdžių ir nedideliai daliai reikės nekvalifikuoto darbo įgūdžių. Taigi e, darbo rinkoje yra netitiktis, įgūdžių netitiktis. Nekvalifikuoti darbuotojai turi dvigubai mažiau galimybių susirasti darbą darbo rinkoje. Nedirbantieji ir nesimokantieji, mm, remiantis EBPO tyrimu, Apie 70 milijonų europiečių e, neturi raštingumo įgūdžių ir vėliau jie negali e, įgyti e, geriau apmokamų darbų. Skaitmeninimas taip pat keičia mūsų pasaulį, kaip mes mokomės, kaip mes mokome. Kaip ir ponė Labajeva, mes manome, kad reikėtų horizontaliojo požiūrio. Studentai, mokiniai turėtų būti šio proceso centre. Pranešime kai ko trūksta, nėra pakankamai dėmesio e, pradiniam mokymui, švietimui ir iki mokykliniam švietimui. Manau, kad valstybės narės turėtų būti skatinamos gerinti savo švietimo sistemas tam, kad pasiektume Barcelonos tikslų. 30 procentų vaikų jaunesnių nei treji metai turėtų būti įtraukti į švietimo sistemą. Reiktų vaikus įtraukti tą sistemą kaip galima anksčiau. Prieiga galimybė gauti švietimą yra pagrindinė žmogaus teisė ir ji turi būti pasiekiama visiems žmonėms nepriklausomai nuo jų amžiaus. Manau, kad naujoji įgūdžių darbo atvarkė yra žingsnis teisinga kryptimi, nes daug dėmesio skiriama įgūdžių įgyjimui, plėtrai ir viso gyvenimo mokymuisi. Mes žinome, kad darbdaviai dabar taip pat reikalauja ir e, socialinių ir emocinių įgūdžių, taip Taigi mes taip pat turėtume ir šioje srityje skirti dėmesį. Labai svarbus neformalusis mokymas, kai kuriuose valstybėse narėse e, neformalusis mokymas plėtojamas gana teisinga linkme, ypač atsižvelgiant į pasiūlymus, kurie buvo pateikti prieš keletą metų. Manau, kad trūksta politinės valios. Neformalusis ir mokymasis visą gyvenimą turėtų būti plėtojami ir skatinami visose valstybėse narėse, nes tokiu būdu mes galime šviesti žmonės ir tikslas įtraukti kiek įmanoma daugiau žmonių į darbo rinką. Martina Dlabajova minėjo, kad švietimo vaidmuo yra labai svarbus. Labai svarbu, kad e, žmonės gali ir studijuoti, mokytis ir dirbti vienu metu. Tokiu būdu studentai sužino, ko, e, kokia yra darbo rinka, ko, ko ji reikalauja. Kitas dalykas, mes turėtume investuoti ne tik infrastruktūrą ir skaitmeninimą, bet taip pat ir į mokytojus. Mokytojai turėtų būti mokomi, kaip naudotis skaitmeniniais įrankiais. Ir tikslas yra ne tik suteikti pagrindinius įgūdžius studentams Europoje, mes taip pat norėtume skatinti žmonės, e, dal, skatinti dalyvauti vis, mokymas visą gyvenimą programoje. Ačiū. Ja, vielen herzlichen Dank. Ačiū. Ačiū abiems pranešėjams. Dabar suteiksiu žodį šešėlinėms pranešėjams dvi ar trys minutės. Toks pasisakymo laikas. Mikhailas Šoidrova kalbės pirmiausia. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjams už pranešimą, kuriame susitelkiama į tai, kas yra svarbiausia - užimtumas, investicijos į žmogiškai kapitalą. Pranešėjai tiesiog sustiprina komisijos um, mintis. Norėčiau akcentuoti keletą dalykų. Profesinis mokymas, dualinės sistemos uh, vystimas ir um, bendradarbiavimas su uh, darbdaviais. Šie aspektai labai e, svarbus ir bendradarbiavimas su darbdaviais yra labai svarbus ne vien parengiamoje fazėje, bet ir vėliau plėtojant įgūdžius e, lavinant įgūdžius. Taigi visą tai reikėtų ypatingai pabrėžti. Jūs e, kalbėjote taip pat apie ikimokyklinį švietimą, tam komisijos pasiūlyme skirta tikrai nepakankamai dėmesio ir aš džiaugiuosi, kad pranešėjai atkreipė į tai dėmesį. Taip pat e, kalba apie formalų ir neformalų e, švietimą, džiaugiuosi, kad tam yra atskiras skyrius. Ir ponas Nekov kalbėjo taip pat apie. Teisėkuros visose valstybėse narėse tikslus. Čekijoje mes turime įstatymą dėl neformalaus švietimo e, pripažinimo ar neformalaus švietimo būdų įgytų kvalifikacijų pripažinimo. Iš tiesų, darbdaviai labai rezervuotai žiūri į neformalų švietimą. Taigi aš manau, kad Labai teisinga, kad e, Europos komisija siekia, kad neformalus švietimas, jo rezultatai būtų pripažinti, bet nemanau, kad e, tai turėtų būti e, privaloma, kad tai būtų prievalė valstybėms narėms. Valstybės narės turėtų turėti pasirinkimo teisę. Mm, iš tiesų, reikėtų jas skatinti, dėkti tokią priemonę ir reikėtų mm, keistis gerąją patirtimi šioje srityje. Čekija yra tikrai pasirengusi pasidalyti ir teigiamą, ir neigiamą praktiką šioje srityje. Taip pat e, svarbu kalbėti apie paramą mokytojams. Tai yra labai svarbi sritis, kuri taip pat e, neatsispindi komisijos pasiūlyme. Jeigu mes norime lavinti pagrindinius įgūdžius, kaip e, teigia komisija, tai reikia investuoti į mokytojų rengimą ir paramą mokytojams. Manau, kad vis dėlto šiuo požiūriu reikėtų labiau specifinio pasiūlymo. Ir mes turėtume tikrai pasakyti valstybėms narėms aiškiai, kad norime jas paremti mokytojų ugdymo klausimuose, nes iš tiesų, kalbant apie profesinį e, mokymą, kitas švietimo sritis mokytojų kvalifikacijos nepakankamos. Toliau saugusių švietimas. Šiuo požiūriu pasiūlymas tikrai tinkamas, tai, ką jūs sakote apie e, saugusiųjų švietimą. Uh, iš tiesų perteikė tą mintį, kad e, reikia kalbėti apie ir akcentuoti švietimo kaip po tokio vertę. Europoje 20 procentų žmonių uh, E, jaunų žmonių neturi pagrindinių įgūdžių ir um, reikėtų juos paremti tam, kad jie neatsidurtų atskirties um, situacijoje. Nenorime, kad jie um, nesusirastų darbo ir būtų pamiršti. ES turėtų suteikti valstybėms narėms priemonės pagelbėjančias taisyti padėtį. Ačiū, mano pakeitimai bus būtent čia linkme. Ačiū. Suteikiau Jums žodžią, leidau Jums kalbėti ilgiau, nes kalbėjote dviejų komitetų vardu, bet kitiems suprimenu, kad trys minutės yra daugiausia. O dabar suteiksiu žodį ponui Pavel, SND užimtumo komitetas. Ačiū. Pirmiausia, ačiū uh, abiems pranešėjams, Martinė Labaivai ir Momčilunekov. Ačiū už jūsų darbą. Jūs nemažai pasakėte savo žanginėse pasisakymus ir aš norėčiau kai kuo papildyti. Iš tikrųjų, įgūdžių darbo atvarkė yra labai svarbi ir nors įgūdžiai, apie kurias mes kalbame, nėra nauji, vis dėlto reikėtų skatinti jų stiprinimą visoje ES kad darbo atvarkė būtų tinkamai įgyventinta ir kad įgūdžiai atitiktų ES piliečių poreikius. Um, ir darbo rinkoje, ir už jos ribų, mums būtina siekti valstybių narių mm, pilno įsipareigojimo. Tai yra neginčitina. Man atrodo, kad profesinis mokymas mm, įgūdžių plėtojimas, naujų technologinių įgūdžių e, lavinimas ar e, net ir pagrindinių informacinių technologijų įgūdžių lavinimas, švietimo sistemos e, atnaujinimas ir formalios ir neformalios yra privaloma užtikrinant mūsų švietimo sistemos ateitį. Tai yra būtini dalykai e, vieningai Europai. Mes žinome, kur yra problemos, žinome, ką reikėtų daryti ir dabar metas veikti ir imtis konkrečių priemonių. Ačiū. Ačiū. Užimtumo komiteto narė. Dėkoju už e, šį dokumentą. Aš manau, kad jis yra labai geras. Svarbu, kad e, skirtume dėmesio naujiems įgūdžiams e, ir mokymusi visą gyvenimą. Taip pat pritariu minčiai, kad e, reikėtų švietimo mokymo ir finansų srityje mokymo švietimo skirto įmonėms. Mes turėtume galėti, turėti padėti darbuotėms, žmonėms rasti darbą. Taip pat būtina padėti ir labai įsiskolinusiems asmenims, kuriems kyla sunkumų, nes ir kai susidurėme, nes tie žmonės dažniausiai e, net ir dirbdami neišbrenda iš sunkumų. Kalbant apie įgūdžius, e, tam tikrų gyvenimo etapų būtina skirti daug dėmesio tokiems asmenims, pavyzdžiui, mokykloje. Uh, Be to, nepilnamečiai vaikai, neįgalus vaikai, jiems taip pat reikia daug dėmesio. Be to, reikėtų geriau mokyti, ruošti pedagogus. Tai pasakytina ypač ir apie vaikus. celoživotného vzdelávania nielen pre nezamestnaných. Dar reikėtų pasakyti, kad visą gyvenimą turėtų galėti mokyti, mokytis taip pat ir dirbantys asmenys, nes mokymasis turėtų būti nenutrūkstamas procesas. Ir uh, dažnai mokymasis nutrūksta tuomet, kai žmogus jau nebegali studijuoti ir tuomet nutrūksta ir tobulėjimas įgūdžių tobulinimas. Taigi labai svarbu kad tie įgūdžiai, kurie yra įgyti formaliai arba neformaliai, būtų pripažinti ir įvertinti ir kad juos atsižvelgtų darbdaviai. Taip pat dar pono Džambatskio vardu norėčiau pasakyti štai ką. Ačiū abiems pranešėjams, linkiu sėkmės tolesnėme darbe ir tikiuosi, kad e, bus galiausiai parengtas e, tinkamai subalansuotas e, projektas, kuris bus naudingas visiems piliečiams, bus akcentuojama valstybių narių geroji patirtis. Ir svarbu turėti omenyje, kad kai kurios rytis yra valstybių narių kompetencija. Ačiū, ponas Kuntis. Guoja frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau trumpai taip pat pasisakyti apie įgūdžių darbo tvarkę. Diskusija apie naują įgūdžių darbo tvarkę mm, leidžia man išsakyti mūsų požiūrį į šį pranešimą. Aš norėčiau padėkoti visiems pranešėjams. Mano pastabos bus labai asmeninės. Aš mm, žinau, kad mūsų pranešėjai abu yra labai jauni ir mm, jiems tikrai artimos jaunimo problemos, jaunimo nedarbo problemos, taigi mm, jie tikrai asmeniškai suinteresuoti to darbo ir tikrai sutinku su tuo, apie ką jie kalbėjo. Uh, Mano pastabos būtų štai kokios. Šis klausimas, kurį mes aptarėme, yra ateities kartų um, įgūdžių klausimai, informacinės technologijos, socialiniai ir emociniai įgūdžiai, mm, tikslieji mokslai, gamtos mokslai, kaip jie atrodys. Bet iš tiesų, kai kalbame apie švietimą ir naujus įgūdžius, um, negalime pamiršti, uh, E, bendro klausimo, būtent kokios Europos mes norime, kokios visuomenės norime, kokie kryptimi turėtų vystytis Europą. Komisijos e, komunikatas e, ir mūsų aptarimo pranešimo projektas nekelia šio klausimo, būtent koks turi būti Europos modelis. Dviejų greičių Europą. Ji dabar yra tokia Ir apie tai yra nekalbama. Taip pat nekalbama apie tai, kad einama nuo konvergencijos e, prie didesnio atsiskyrimo. Ir tai pasakytina ir apie energetiką ir kitas rytis, apie ypatingą padėtį pietų e, valstybėse narėse. Europiečiai susiskaldė yra tie, kas e, ieško malonumų, Dionizo pasiekėjai, yra tie, kas vadovaujasi protestantiškąją religiją ir kalvinizmu. Tik mes turime galvoti, kurią kryptimį eisime. Taigi, iš tikrųjų, tikėtina, kad toliau didės e, skirtumai, visuomenės skirtumai šiuo požiūriu. Ir galiausiai nemažai darbo jėgos iš vienų valstybių narių gali išsikelti į kitas. Jau dabar kai kurios valstybės narės išgyvena vadinamai smegenų nutekėjimą. Iš tiesų svarbu, kad mūsų įgūdžių sistema atitiktų darbo rinkos poreikius, tai padėtų išspręsti jaunimo nedarbo problemą. Bet man kyla klausimas, kodėl mes neaptarėme darbo teisių klausimų. Juk galiausiai kalbame čia apie užimtumo reikalų komiteto įsitraukimą, kai kalbama apie e, kolektyvinės sutartis, apie, teisių, apie darbo e, įstatymus, darbo teisės. Reikia visą tai aiškinti jauniems žmonėms. Todėl, kad e, dabartinė švietimo politika, užimtumo politika iš tiesų nesprendžia kai kurių svarbių mums klausimų. Ačiū. Toliau žalieji. Pane Lambert. Yeah, thank you, and thank you all. E, dėkoju, aš norėčiau padėkoti ir bendra pranešėjams e, už jų įdėtą darbą. Mes galėtume dar kai ką pridurti. Norėčiau sureaguoti į tai, kas yra rašoma komisijos dokumente. Ten yra rašoma, apie ateities darbą, apie skaitmeninius pokyčius, į tai buvo atsižvelgta e, dokumente, bet taip pat e, ten yra rašoma ir apie perėjimą prie mažo CO2 kiekio ir žiedinės ekonomikos. Aš manau, kad e, komisijos dokumente ši tema nėra pakankamai išplėtota ir galėtume tą mintį sustiprinti mūsų pranešime nes pabrėžiant įgūdžius ir supratimą e, yra pabrėžiamas taip pat ir skaitmeninimo aspektas, bet e, nėra pakankamai dėmesio skiriamo tvarumui, kuris yra svarbus ateičiai. Tai pasakytina, pavyzdžiui, apie STEM įgūdžius, apie mokslo, technologijų, inžinerijų ir matematikos įgūdžius. Vienas iš dalykų, kuriuos mes pasiūlysime, pakeitimus bus būtent per tą STEM apie tą mokslą, technologijas ir inžineriją. Taip pat pasiūlysime e, ir pakeitimų dėl socialinių ir e, eko, emocinių įgūdžių. Taip pat, manau, reikėtų pabrėžti ir sektorinį aspektą. Dokumente E, nėra rašoma daug apie atsakomybę, kurią turi prisimti e, darbdaviai ir socialiniai partneriai, sukurdami judumą e, tarp sektorių. Manau, kad reikėtų taip pat parašyti kažką apie grįžimą į darbą. Kartais mokymų reikia būtent tam asmenėms, kad jie galėtų grįžti į darbą, pavyzdžiui, tai pasakyti na, apie e, globą, apie seselių e, darbą. Taip pat, e, kalbant apie e, kokybę, apie e, stažuočių kokybę, Dublino fondas daug nuveikė šioje srityje, buvo pabrėžta, kad mokymas ne visada užtikrina tinkamus įgūdžius, būtent einant tas pareigas. Taigi, manau, kad įgūdžių kūrimas yra tikrai labai svarbus ir jis bus ir toliau labai svarbus žmonių gyvenimui, darbui ir ateičiai. Dėkoju. Toliau ponė Evans, kultūros komiteto narė. E, dėkoju. Aš manau, kad dokumente yra tikrai labai daug sveikintinų dalykų. Aš džiaugiuosi, kad buvo pabrėžta, e, pabrėžta, kad reikėtų dar daugiau profesinio e, mokymo ir neformaliojo mokymuose. Reikia užpildyti esamas spragas. Taip pat manau, kad žmonės turėtų turėti gerus įgūdžius ir tai turime pripažinti tuos gerus įgūdžius. Taip pat e, manau, kad sureaguodama į tai, ką sakė kolegos, galėčiau pasakyti, kad tikrai reikėtų geriau ruoštis ateičiai. Reikėtų atsižvelgti į klimato veiksmus ir reikėtų kurti pajėgumus, gebėjimus, kurie būtų susijęti būtent su šia tema per Europos įgūdžių darbo atvarkę. Taip pat manau, kad reikėtų kalbėti ir apie aktyvaus, aktyvios pilietybės, aktyvaus pilietiškumo skatinimą. Reikėtų mokyti kalba, kalbų, užsienio kalbų ir atsižvelgti taip pat ir į vietos ir regioninės kalbas, nes Jos taip pat atveria naujus, sukuria naujus įgūdžius. Reikėtų be to taip pat atsižvelgti ir į migrantų poreikius. Taigi aš pateiksiu pasiūlymų dėl pakeitimų šiomis temomis. Dėkoju. Ačiū. Poniai Evans. Toliau. Pone Bilder šešėlinė pranešė. Dėkoju. Aš turėčiau kelis komentarus. Norėtume, kad pirmumas būtų skiriamas neįgaliesiems ir žmonėms, kurie gyvena toli, nutolusiuose teritorijose ir kaimo vietovėse, mažiau dėmesio skiriant ne, migrantų e, integracijai. Jūs kalbate apie protų nutekėjimą, bet vėlgi po to kalbate taip pat ir apie judumą. Ir dėl to Europoje Žmonės e, rodo jau mažiau susidomėjimo šią temą. Aš manau, kad valstybės narės būtent tik, tik valstybės narės gali nuspręsti, kas yra joms tinkama, kas yra gerai, taigi jos turėtų pačios priimti sprendimus e, susijusios su šią temą. Dėkuoju. Toliau. Kiti kalbėtojai. E, turint omenyje, kiek mums liko laiko, aš norėčiau paraginti kalbėti negu ne, kalbėti ne ilgiau negu po minutę. Aš norėčiau sureaguoti į šį pranešimą. Turėčiau kelis komentarus. Skaitmeniniai įgūdžiai ir lankstus požiūris yra labai e, svarbus. Aš pasisakau už įgūdžių sąrašo išplėtimą. Mums reikėtų pasiekti strateginį požiūrį, žinių valdymą, grupinį darbą, dalyvavimą priimant sprendimus, informacijos aiškumą. Manau, kad visos šios temos yra labai svarbios ir taip pat reikėtų atsižvelgti ir į mokytojų vaidmenį. Mokytojai perdoda žinias, bet šiuo metu jų vaidmo yra dar didesnis. Jie turi išmokyti, kaip galima tikrinti informaciją, kuri mus pasiekia, nes dažnai mus pasiekia informacija, tai yra susijusi ir su neapykanta skatinančia kalba, arba tai yra iškreiptos netikros žinios. Taigi reikia išmokyti pagarbos ir bendravimo su kitais žmonėmis ir tai reikia daryti nuo mokyklos suolo. Šie įgūdžiai, šių įgūdžių mažėja ir aš manau, kad būtent mokykloje reikėtų pabrėžti tuos svarbiausius profesinius įgūdžius. Dėkoju. Ačiū. Panelė Rostin. Dėkoju. Norėčiau taip pat pristatyti ir Libe komiteto požiūrį, nes mūsų komitete mes kasdieną diskutuojame apie privatumo problemas ir apie žmonių teisės skaitmeninėje rinkoje. Aš manau, kad reikėtų galvoti apie skaitmeninės, skaitmeninės teisės, ne tik žiūrint iš darb, darbo, darbdavių pusės, bet taip pat reikėtų galvoti ir apie klientų perspektyvą. Uh, klientų perspektyvą. Taigi reikėtų skatinti taip pat ir žinių turėjimą, žinių įgyjimą skaitmeninėje erdvėje, žinių apie tas teisės įgyjimą. Mes kalbame apie privatumą ir apie duomenų apsaugą. Nuolatos vartotojas yra prašomas duoti sutikimą, bet jeigu tas uh, klientas nėra informuotas, tinkamai informuotas, jis tiesą sakant nežino, kam pritarė. Taigi aš manau, kad šiame pranešime reikėtų traukti ir šį aspektą. Reikėtų paminėti skaitmeninius piliečių klientų įgūdžius, kurių, kuriuos reikia skantyti tam, kad būtų galima tinkamai naudoti skaitmeninę rinką. Dėkuoju. Ačiū. Ponas man. Manau, kad e, buvo tinkamai parengtas, šis dokumentas buvo tinkamai parengtas. Kalbant apie amžių, aš manau, kad e, tikrai e, buvo pasitektas tinkamas požiūris. Yra sunku žiūrėti, galvoti apie ateitį, jeigu nėra Mm. Net pradinio būtino pagrindinio ūkdymo Vokietijoje yra susidurėmas tokia situacija. Būtina užtikrinti mokymą, būtina į ūkdymą, pagrindinį ūkdymą, tai yra svarbu ateičiai. Mes e, manome, kad e, būtina užtikrinti mokymą tam, kad būtų galima turėti įgūdžius e, būtinus reikalingus darbo rinkoje, tai pasakytina apie visą Europą. Ir manau, kad vien tik kvotomis vadovautis nereikėtų. Dėkoju. Aš žinau, kad e, užimtumo uh, ir socialinių reikalų komiteto e, pavaduotoja, pirmininkės pavaduotoja turi išėti, todėl suteiksiu jai žodį. Dėkoju jums visiems, dėkoju už kvietimą. Mes, manau, turime daug mūsų siejančių dalykų, mūsų, e, sieja, mūsų komitetus e, sieja tikrai daug bendrų dalykų, mūsų darbo atverkė yra bendra ir mes ir toliau galime labai veiksmingai bendradarbiauti. Uh, Vis dėlto norėčiau Jūs informuoti, informuoti užimtumo mm, e, komiteto, komitetą, kad 10.45 e, mes pratesime posėdį. Vakar po pietų buvo nutrauktas posėdis ir mūsų posėdis vyks Jan Šešikūdų salėje. Taigi, Dabar perėsiu į kitą salę ir norėčiau pabrėžti, kad mūsų laukia tikrai e, daug, e, daug e, temų, kurias turime aptarti užimtumo ir socialinio reikalų komiteto posėdėje šiandieną. Dėkoju, aš taip pat Jums dėkoju. Manau, kad mes puikiai pasidarbavome ir šį darbą tęsime ir toliau. Žimtumo ir socialinių reikalų komiteto kolegos galės pereiti į kitą salę. Dabar žodis ponė Džiulį Vord ir tada leisiu jums išeiti. E, dėkoju. Dėkoju Petra, dėkoju kolegoms. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, tikrai labai svarbus skatinti kūrybinius įgūdžius ir jas. Yes, juos įtraukti į įgūdžių darbo atverkę, nes būtent per kūrybingumą mes sugyvename geriau, mes sprendžiame tinkamiau, sprendžiame konfliktus ir problemas. Taigi reikėtų ne tik mokytis apie meną mm, meno vardan, bet reikėtų to reikėtų ir ateičiai. Taip pat reikėtų įtraukti ir mokymasi visą gyvenimą ir mokymą profesinių sąjungų kontekste. Anglijoje yra e, darbuotojų švietimo asociacija, kuri bendradarbiauja su profesinėmis sąjungomis ir rengia mokymus. Norėčiau taip pat pas, kalbėti ir apie darbo apsišvietimą, e, apsiskaitimą. A, Aš manau, kad reikėtų pasitelkti ir šią koncepciją. Taip pat norėčiau pasakyti apie migrantus, pabėgėlius ir verslumą. Ir migrantai bei pabėgėliai praturtina mūsų bendruomenės kultūras ir atneša naujų įgūdžių. Mano protėviai buvo iš Prancūzijos, hugenotai, ir aš manau, kad jie taip pat praturtino Jungtinę karalystę ir tą miestą, kuriame įsikūrė. Taigi aš manau, kad mes turėtume priimti ir migrantus bei pabėgėlius. Norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Vakar teroristinėme išpolyje Londone buvo aukų, o šį rytą mes nepaminėjome tų aukų, tų nukentėjusių žmonių. Uh, ir Prancūzijos, e, ir Rumunijos piliečiai buvo sužeisti. Man gaila, kad posėdėje mes šio išpolio nepaminėjome. Mes visada paminime išpolius. Šiandieną kalbame apie jaunuolius, bet nei kiek dėmesio neskirėme Londonui. Šį rytą norėjau pabrėžti būtent šį klausimą. Dėkoju. Dėkoju Jums už komentarą. Suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui. Prašau. E, dėkoju, dėkoju už pranešimą. Komisija teigiamai vertina bendrą požiūrį, kuris pasiteltas šiame dokumente, pritarė mintims, kurios yra išdėstytos e, ir e, būtent tam, kad reikėtų imtis veiksmų nacionaliniu lygiu. Na ir dėl įgūdžių tobulinimo krypčių. Mes jas minime, jos yra minimos pranešime, bet e, aš manau, kad e, būtų galima tas įgūdžių tobulinimo kryptis kaip nors sugrupuoti tam, kad tekstas būtų dar aiškesnis. Dėl finansavimo tiesa, įgūdžių darbo atverkė ir įgūdžių tobulinimo kryptis kryptis nesulauks papildomo finansavimo, bet Reikėtų pabrėžti, kad e, per esamą finansinę perspektyvą, esamą finansinę perspektyvoje jau yra skirta nemažai lėšų, pavyzdžiui, per ESF arba Erasmus Plus ir panašias mainų programas. Taigi aš manau, kad e, tuo finansavimu reikėtų kuo geriau pasinaudoti. Dėkuoju. Ačiū. Pane Dlabajova. Man vis dar sunku ištarti jūsų pavardę. Aš manau, kad mums reikėtų kuo daugiau posėdžių, bendrų posėdžių, tai jūs išmoksite mano pavardę. Norėčiau pasakyti, kad atsižvelgsiu į visą tai, kas buvo pasakyta. Dėkoju visiems kolegoms e, už tai, kad paminėjo geriausią praktiką, valstybių narių motivaciją, priemonės, kuriomis gali naudotis valstybės narės, profesinį mokytojų ugdymą e, verslumo įgūdžius, finansinius įgūdžius. Aš manau, kad tai yra tinkamas požiūris. Taip pat e, skaitmeniniai įgūdžiai, kūrybiniai įgūdžiai yra svarbi tema. Dėkoju už tai, kad iškėlėte visus šios klausimus. Baigdama norėčiau pasakyti, kad mes norėtume, mes ma manau, kad tai, ką mes parekomenduosime valstybėms narėms, E, rezultatus to, ką mes rekomenduosime, pamatysime už dešimties metų. Taigi, svarbu imtis veiksmų jau dabar. Dėkoju Jums visiems už pagirimą, bet aš manau, kad tik todėl, kad aš dirbu su jaunu kolega, atrodo tokia jauna. Visiems rekomenduoju imtis tokios strategijos. Tikrai geriau jausitės e, ir e, labiau savimi pasitikėsite. Uh, Bet mes ne tik, kad jauni, bet taip pat esame ir kūrybingi. Taigi norėtume suorganizuoti vieną klausimą, jeigu mūsų komiteto pirmininkai ir sekretariatas tam pritars. Norėtume suorganizuoti vieną konkretų renginį, pasikviesti mokytojus, studentus, mokinius kalbėtojus ir aš manau, kad tikrai būtų įdomu išgirsti, kokių konkrečių pasiūlymų mums galėtų, kokius konkrečius pasiūlymus mums galėtų jie e, e, pabrėžti, išsakyti. Taigi aš manau, kad mes ir toliau puikiai bendradarbiausime. E, dėkoju, ponas Nekov. Taip, aš kalbėsiu trumpai. Atsižvelgsime į visus komentarus. Tai padarysiu kartu su kolegė Adlabajeva. Aš džiaugiuosi už, dėl puikaus, daug, džiaugiuosi puikiu bendradarbiavimu. Ir e, atsižvelgsiu visus komentarus. Pone Lamberts kalbėjo apie perėjimą prie mažo anglės dvideginio e, ir žiedinės ekonomikos. Manau, kad nors kolegijos jau posėdėje nėra, reikėtų pabrėžti, kad kvalif aukštos kvalifikacijos darbuotojų reikėtų tam, kad galėtume perėti prie tokios naujos ekonomikos. Mūsų aptariami dalykai nebūtinai bus įgyvendinti. Tai bus padaryta tik jeigu mes raginsime komisiją skirti lėšų visiems šiems veiksmams. Europos socialinis fondas ir Erasmus Plus jau buvo panaudotos, lėšos jau buvo panaudotos valstybėse narėse. Tai jeigu neturėsime papildomų lėšų, net nepasieksime ir apčiuopiamų rezultatų bet būtina pabrėžti būtinybę skatinti naujus įgūdžius, e, mokymą, pačių, profes, pačių mokytojų profesinį ūkdymą. Tik taip mes galėsime užtikrinti geresnę ateitį. Turime ją investuoti. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti už visus komentarus. Mes juos atsižvelgsime, keisdami savo tekstą. Ir manau, kad mūsų pranešimas bus puikus. Ačiū. Dar kartą norėčiau priminti, kad balandžio 6 diena yra pakeitimo patikimo galutinė data ir balsavimas vyks birželį. Norėčiau padėkoti kolegoms ir nariams iš užimtumo komiteto, linkiu Jums sėkmingo susitikimo ir norėčiau dabar paprašyti kultūrinio komiteto narius pasilikti čia su mumis, nes mes dar turime daug darbų. Ačiū ir linkiu geros dienos.